As I see Mr. De Jong in the room. Matau poną De Jongą salėje. Todėl prašau kolegų susikaupti ir tęsti darbą. Dabar svarstame penktąjį darbo tarkės punktą ir išklausysime audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo nuomonės pristatymo. Pirmiausia, noriu suteikti žodį pranešėjui ponui Dejong, paskui komiteto nariai turės galimybę pasisakyti. Prašau, ponė Dejong. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Svarbu, kad visi turėtų galimybę pasisakyti po mano pasisakymo, nes žinau, kad yra daug susidomėjimo. Parengiau uh, teksto E, projektą, noriu jį perskaityti. Komisija parengė ataskaitą dėl žinias, vizualinės žiniasklaidos priemonių direktyvos įgyvendinimo ir tuo pagrindu parlamentas turi teisę pasakyti savo nuomonę. Taigi parengiau tekstą ir siūlau mūsų komitetui iš, ypač akcentuoti klausimą, kuris yra susijęs su piliečių teisėmis, nes būtent čia turime kompetenciją ir galime kai ką kritikuoti. Jums yra patikta nemažai rekomendacijų. E, kai, klaus, kai kurios klausimus mūsų komitetas yra svarstęs praeitįje. E, kalbėjome apie žiniasklaidos pluralizmą, apie E, taip pat e, jos siūlomas ir teikiamas paslaugas. Komisija e, teigia, kad egzistuoja 7500 transliavimo institucijų, kompanijų ir tai yra daugelį atvejų savarankiškos kompanijos. Arba kai kuriais atvejais tenka kalbėti apie dominuojančius Europos kontekste transliuotojus. Apie tai kalbėjome vidaus e, rinkos komitete ir aiškinamės, ar šioje sitėje už, užtikrinama reikalinga konkurencija ir ar tai už savo ruoštų garantuoja pluralizmą. Tai būtų mano pirmoji rekomendacija. Toliau. Kiti aspektai susijęs su viešumu pavyzdžiui, 12 minučių. Atsiprašau, su reklama. Reklama ilgia, ilgiausia gali būti 12 minučių. Kalbama apie tai, kad, kad po to, jeigu ta reklama yra ilgesnė, tai e, žiūrovas jos nebeišsis, nebeisisavina. Komisija turi stebėti, ar ši taisyklė įgyvendinama ir ar yra kažkokių nusiskandimų, jeigu ten, ar ta taisyklė yra pernelik nelanksti ir atrodo, kad kai kuris atvejais jos yra nesilaikoma. Trečia rekomendacija. E, paslėpta reklama apie tai yra nuostatų direktyvoje, direktyvoje, bet komisija konstatavo, kad valstybėse skirtingai kai kurios nuostatos interpretuojamos ir aiškinamos. Ir todėl e, komisija turėtų kiek įmanoma tiksliau paaiškinti kaip reiktų e, traktuoti tuos paslėptos komercinės reklamos atvejus, kai jį transliuojama. Jeigu pasitelksime e, pagrindinių teisų hartijos 21 straipsnį, šešt, e, apie tai kalbama audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos šeštajame straipsnyje. Iš esmės čia galime kalbėti apie diskriminacijos atvejį. Ir kalbant apie direktyvos seksą, norėčiau rengiuosi rekomenduoti užtikrinti didesnį nuseklumą atitikti tarp, tarp hartijos ir direktyvos. Toliau. Viešoji žiniasklaida. Direktyvos 14 straipsnėje kalbama apie tai, apie visuomeniai svarbius, reikšmingus renginius, kurie turi būti visiems nesunkiai prieinami. Tai yra prievalė, tai numatoma prievalė užtikrinti tokią prieigą. Ir reikia pasakyti, kad valstybės narės vėlgi skirtingai šią nuostatą interpretuoja. Komisija e, siūlo ir to, tokią galimybę ir išlaikyti, aš ją palaikau. Toliau. Aktualijos. Vis dažniau konstatuojame, kad radijas, televizija ir internetas ima panešyti vieni į kitus. Tai yra paslaugos siūlomos audiovizualinės žiniasklaidos beveik visos yra prieinamos internetu. Septintoji rekomendacija - nepilnamečio apsauga, ypač nuo reklamos. Visi žinome, kad komercinio pobūdžio pranešimai, transliacijos, kurios veikia vaikus, kažkaip dažnai būna labai nevienodo turinio reikia apsaugos priemonių ir jau daugeliu metų svarstame, ar reikia sugriežtinti nuostatą šiuo klausimu. Norėčiau, noriu priminti šiame mūsų nuomonės tekste, kad nepilnamečio apsauga yra ypač svarbus mums klausimas ir reikia išsiaiškinti, ar nereikia papildomo reglamentavimo dėl komercinės e, informacijos transliavimo nepilnamečiams. Galiausiai dar viena rekomendacija susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis. Taip pat kai kada uh, yra pateikiama audiovizualis žiniasklaidos paslaugų apibrieštis, reikėtų kad, užtikrinti, kad apibrieštis nesikeistų ir išliktų nuosekliai ir vienoda. Tai tiek, pirmininkė, aš esu pasirengęs atsakyti kolegų klausimus. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė Dejongai, ponas Luhan. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Aš didžiai dalimi pritariu pono Dejongo išdėstytiems pasiūlymams, bet norėčiau pabrėžti kai kuriuos kritinius, svarbiausius aspektus, dėl kurių norime pradėti diskusiją. Visų pirma, žiniasklaidos ir audiovizualinių priemonių pluralizmas. Jam įtakos daro priemonių savininkas. Ir iš tikrųjų neįmanoma kai, kai kuriuose šalise kontroliuoti savininkų, žiniasklaidos savininkų, priemonių savininkų elgesio. Manau, kad tam, dėmesio, kad tam klausimui turėtume skirti daugiau dėmesio ir paraginti komisiją imtis veiksmų bandant surasti bendrą bendrą poziciją ES lygmenių. Kai kuriuose valstybėse žinia, žurnalistų ir žiniasklaidos e, nepriklausomybės aspektai ne visada užtikrinami, nes e, E, kai kurie žiniasklaidos priemonių savininkai yra labai įtakingi ir susiję, pavyzdžiui, su pramonės ar politikos pasauliu ir jie dažnai buvo labai, būna įtakingi veikėjai. Todėl reikalinga labai aiškia apibrieštis šiuo klausimu ir reikia labai konkrečiai reglamentuoti šį klausimą ES lygmeniu, jei tai manoma, ar bent jau uh, Būtų gerai, jei komisija pateiktų pasiūlymų šalių vyriausybėms e, šiuo klausimu. Sutinku su ponu Dejongu dėl to, kad 7500 e, e, transliuotojų egzistuoja Europoje, bent jau tiek yra suskaičiavusi Europos komisija. Tačiau jų įtaka apreptis yra labai skirtinga. Ir tai reiktų uh, nagrinėti pagrindinių teisių aspektų, ypač valstybių lygmenių. Ir apie tai jis kalba ketvirtajame savo nuomonės pasiūlymo punkte. Kaip žinome, kol kas mums stinga iškios apibriešties dėl to, kas yra vaikams skirtos laidos. Transliuotojai tik tai teigia, kad jie negali transliuoti reklamų per vaikams skirtas laidas. Tačiau mes žinome, kad 70 procentų laiko vaikai žiūri televizorių draugė su tėvais, su suaugusiais. Ir jie žiūri ne tik vaikams skirtas laidas. Ir būtent tokios apibriešties, tokio reglamentavimo pasigendu šiame teisės akste turėtume, tekste turėtume paprašyti komisijos parengti apibriešti reglamentavimą šiuo klausimu, kad valstybės narės patvirtintų nuostatus šiuo klausimu. Norėčiau savo vardu ir EPP frakcijos vardu dar pateikti porą pasiūlymų. Man atrodo, reikėtų kaip suvokia, kaip vaikai, paaugliai, nepilnamečiai priima ir suvokia žiniasklaidą. Kol kas nėra sukaupta pakankamai duomenų, nėra atlikta analizė, kurią galėtumėme remtis ir priimti kitus susijusius sprendimus. Reikėtų Europos masto strategijos, kurie būtų naudinga. Reikia ir, valsty, kad valstybės narės turėtų savo strategiją. Būtent tokį prašymą taip pat rengėmės pateikti Europos komisijai. Ir antras pasiūlymas siekiant pritaikyti savireglamentavimo E, sampratą ir požiūrį. Būtų naudinga paskatinti informacijos mainus tarp valstybių narių, pažangiausios praktikos pavyzdžių sklaidą tarp valstybių narių. Visi suinteresuoti, visos suinteresuotos organizacijos, kompanijos, politinių sprendimų prieimėjai dirbantys šioje srityje turėtų dalyvauti. Komisija turėtų išnagrinėti galimybę įkurti tokį visą Europą apimantį ekspertų tinklą, kuris apimtų nacionalinius politikus, sprendimų prieėmėjus, bei taip pat verslo atstovus ir transliuotojų atstovus. Tai būtų dar vienas mūsų pasiūlymas. Ir manome, kad komisija turėtų pateikti konkrečius reglamentavimo pasiūlymus šiuo klausimu. Much, um, um, shadows... Pone Latford, ačiū. Šilnė pranešė yra ponė Weber, bet dabar negali dalyvauti nei posėdėje, todėl jinai paprašė manęs. Atsiprašau, jisai paprašė. Jisai... Ji pritarė daugumai punktų, bet dėl e, laiko takelio kelio jos pranešimas dėl žiniasklaidos laisvės yra susijusius su šito dokumentu ir man atrodo šiandien truputėlį vėliau apie jį kalbėsime. Norėjau paklausti, ar, ar galima būtų truputėlį pakeisti darbo tvarkę, prieimimo darbo tvarkę šito dokumento. Jos būtų pakankamai naudinga peržiūrėti ir natis e, pranešimą ir peržiūrėti pakeitimus, o tada dar pažiūrėti, ar šita nuomonė, ar šitai nuomonė bus e, tam tikros įtakos. Bet žinoma, tai priklauso nuo to, ar, ar galime lankščiai. Mm, pastumdyti darbo grafiką. Pone Dejon norėjo tai sužinoti. Savo vardu norėčiau paklausti. E, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nežinau tikslių punktų ir detalių dėl reklamų per vaikų laidas šioje direktyvoje. Man atrodo, asmeniškai, kad per daug būtų reikalauti, kad valstybės narės uždraustų reklamą per laidas vaikams. Čia kalbu apie septintą punktą. Nebent tikrai patiktumėm patarimus, ko negalima rodyti per vaikų laidas. Pritariu, kad yra įvairių sunkumų, nes vaikai yra daug patiklesni ir taip toliau. Bet nežinau, ar tikrai reikėtų taip toli nueiti ir tiesiog uždrausti reklamuoti bet ką per vaikų laidas. Aš pateiksiu pakeitimą. Pone Antičevič, jūs prašyte žodžio. Ačiū, I didn't ask uh, uh floor, but uh, if you call me, I will say uh, some word. Uh, I think uh, that... Žodžio aš šiandien neprašiau, bet jeigu jau pakvietėte, pasisakysiu. Manau, kad svarbiausia problema šiandien Europoje susijusi su, su žiniasklaida yra ta, kad e, yra būtent e, politinio ir ekonominio nepriklausomumo problema politinės ir ekonominio, politinio ir ekonominio spaudimo. Man atrodo, kad e, žiniasklaidos e, bendrovių nuosavybė, tai kam priklauso tos bendrovės, čia yra didžiausia problema ir tai reikėtų tvarkyti, nes. E, jie atstovauja tam tikrus slap, kitus interesus ir, ir todėl yra, yra vykdomas tam tikras spaudimas. Pirmininkė, atsiprašau, jūs buvote sąraše, tada dabar kreipiuosi poną Dejon, galbūt jūs norėtumėte dar ką nors pridurti. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, džiugu girdėti tokius komentarus pirmiausia dėl pono Liuan. Labai įdomus pastebėjimai, labai įdomus pasiūlymai. Pana Liutford ir pana, pana Liutford, ponas Liutford ir pana Liuan e, pasisakymai labai susiję iš tikrųjų. Ir dėl vaikų laidų galėtumėm sukurti, parašti, surašti nau, įtraukti naują skyrių, paprašti, kad būtų atliktas tyrimas. Manau, kad tai tikrai reikėtų padaryti būtent tyrimas, kaip reklama per, per vaikų laidas, kokią įtaką turi vaikams. Ir taip pat, kaip sakė kalbėtoja, kaip bus apibrieštos vaikų laidos arba kaip bus apibrieštos tos laidos, kurios nėra skirtos vaikams, bet kurias žiūri vaikai. Ir manau, kad čia yra tikrai puikia galimybė padirbti šiuose srityse, e, paprašyti komisijos informacijos ir atsakymų šios klausimus. Iš tikrųjų labai gerai išklaus, iškelti klausimą ir džiaugiuosi, kad mes galime apie tai diskutuoti, nes žiniaslaida yra svarbi visiems, visi esame susijęs su žiniaslaida ir mus visus įveikia. Manau, kad visi einame tą pačią linkmę, mūsų tikslai yra vienodi ir kaip Luan sakė, su kalbėjo jinai apie tinklo sukūrimą. Norėjau paklausti komisijos, man atrodo, kad jau yra sukurta tam tikra tam tikras tinklas, o jeigu ne, tai tikrai yra puikiai mintis, galima būtų pasikeisti e, gerom praktikom. Ir ką ponė Weber sakė dėl darbo tvarkaraščio. Aš visiškai jai pritariu. Bet žinoma, mes susiję esame ir su kultūros komitetu. Sau, iki sausio 15 galima pateikti pakeitimus, 30 sausio bus balsuojama. Aš, aišku, galėčiau prisitaikyti prie ponios Weber ruošiamo dokumento. Galėtume palaukti, bet mes priklausome esame ir nuo sekretoriato, ir nuo kultūros komiteto. Norėčiau paklausti, ar tai, norėčiau sužinoti, ar tai įmanoma. Pirmininkė, ačiū. Kreipiuosi į komisiją. Ar norėtumėt e, ką nors pridurti? Prašome žodis jums. Ačiū pirmininkė. Buvo diskutuojama dėl dviejų pagrindinių dalykų. Pirmiausiai pats direktyvos įgyvendinimas ir tada e, reikalavimai, taisyklės. Dėl įgyvendinimo direktyvoje jau kalbama apie e, ko reglamentavimą, bendrą reglamentavimą. Matau, kad parlamentarai susirūpinę dėl nepilnamečių laidų ir kaip tie, tos reglamentavimo priemonės gali būti įgyvendinamos. Ir vyksta dabar diskusija yra kalbama su pramonės atstovais dėl riebių produktų, taip pat yra kalbama ir su transliuotojais. Kalbant apie nepilnamečių apsaugą, taip pat reikėtų paminėti, kad direktyvoje jau yra numatytos taisyklės e, reikalavimai dėl mažamečių. Tai ir jie susiję tai reikalavimai ir su um, televizija, ir su kitom transliacijom, kurios nėra um, pastovios transliacijos, linijinės transliacijos yra numatyta, kad e, per transliuojamą programą vaikai nebus raginami kažką pirkti ar kažką įsigyti. Taigi septintame punkte tai yra nurodyta. Tai yra mm, raginimas valstybėms narėms ir tai jau yra ES teisino dalis ir valstybės narės turi e, šitą reikalavimą įgyvendinti. Kalbant apie kitą pusę buvo iškelti du pagrindiniai klausimai. Žiniasklaidos koncentracija viena vertus ir kita vertus buvo kalbėta apie 21 hartijos straipsnį ir 26, 26 direktyvos straipsnį. Komisijoje kaip tik dabar apie tai kalbama. Vicepirmininkas Krūs kreipėsi į aukšto lygio ekspertų grupę, kad jie paruoštų nuomonę. Tikimės nuomonės sulaukti iš ekspertų grupės, kuriai pirmininkavo buvęs pirmininkas Erberga. Tikimės, kad nuomonė bus paruošta per keletą savaičių. Ir tekim, tikimės, kad ten bus pateikta pasiūlymų komisijai, e, valstybėms narėms ir visoms suinteresuotom šalim. Dar buvo pateiktas pasiūlymas. Ir buvo pasakyta, kad ne visos nuostatos 25 pirmo e, hartijos straipsnio nuostatos ne visos atsispindi direktyvos šeštame straipsnėje. Iš tikrųjų, komisija pateikė e, pateikė teisėkuros pasiūlymą ir jame buvo šitas, šitos nuostatos, bet parlamentas ir e, taryba tuomet šį pasiūlymą atmetė. Aišku, komisija džiaugiasi, kad jau šiek tiek vėliau parlamentas palaiko jos poziciją, bet tuomet, kai reikėjo palaikyti šitą pasiūlymą, mes palaikymo nesusilaukėme. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau priminti, kad pakeitimus galima pateikti iki sausio 15-osios vidudienio, o balsavimas vyks kol kas dar negalutinė data, bet greičiausiai balsuosime 31 dieną komitete. Sausio 31 dieną balsuosime komitete. Kitas darbo tvarkio klausimas yra elektroninis balsavimas. Todėl reikia nutraukti posėdį iki po 5.10 tam, kad susitiktų visi, susirinktų visi komiteto nariai, kurie turi balsuoti. Taigi dabar skelbiu maždaug 15 minučių pertrauką ir pradėsime po 5.10. Dear colleagues, I... Kolegos, prašau visus susėsti. Turėtumėm pradėti balsavimą. Please. I am happy that we are so many Džiugu, kad jūsų tiek daug susirinko balsavimą. Prašome susėsti. Kolegos, pradėkime balsavimą. Pranešimo projektas dėl Eurodax sistemos pranešėja pane Makovei. Norėčiau paklausti ponios Makovei, ar ji norėtų tarti žodį prieš pradedant balsuoti. Ačiū. Tai e, pranešimas, kurį rengiame labai E, intensyviai, buvo ir nesutarimų, bet sutarėme galų gale dėl daugelio klausimų. Norėčiau padėkoti visom frakcijom, visiems šešėliniam e, pranešėjam už bendradarbiavimą ir tikiuosi, jog turėsime galutinį variantą, kuris bus rimtinas mums visiems. Dėkui. Ačiū poniai Makoviai, pradėkime balsavimą. 61 ir 62 ir 63 pakeitimai, jie yra identiški, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, galime pasitikrinti, bet buvo visiškai e, akivaizdus rezultatas. Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Penkiais EPP keturiais per daug, dviem EPP narys per daug, trys, trim, dviem, vienu per daug. Vis dėlto dar vienu EPP nariu per daug. Dabar gerai. Baigiame balsuoti. 39 nariai prieš 9 už, vieną susilaikė, atmesta. Toliau. 6-7 pakeitimai atsiimti, 64 pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta, 8 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kas už prieš sulaikė priimta. Toliau siūlau balsuoti dėl viso paketo. Pakeitimų 65, 66, 67, 68, 69, 71. Dėl tos tai visos frakcijos balsuojame dėl viso pakeitimų paketo. Kas už? Šešdešimt penki, šešdešimt šeši, šešdešimt septyni, septyniasdešimt ir septyniasdešimt vienas. Tai pasiūliau. Kas už, prieš, sulaikė atmesta. Toliau einame prie 68-69 pakeitimo, jie identiški, kas už, prieš, sulaikė atmesta. 72 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė primta. 9 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė primta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš, sveikia, primta. Dešimtas pakeitimas atsimtas. Einame toliau prie 76 pakeitimo, kas už, prieš, sveikia, primta. 77 pakeitimas, kas už, prieš, sveikia, atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, sveikia, primta. Šeštas kompromisinis pakeitimas atsiprašau, 80 pakeitimas. Pasitaiso pirmininkė, kas už prieš sulaikė priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta. Toliau einame prie 86 pakeitimo, kas už prieš sulaikė priimta. Aštuntas kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikę. Turėsime pasitikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti dėl dvylikto pakeitimo. Vienu EPP balsu per daug, dabar gerai. Baigiame balsuoti. 25 už, 24 prieš. Primta. Neturite kortelės, aš neturėjau kortelės. Balsavimo metu būčiau balsavęs prieš, tačiau penktas kolega dar mūsų atvyksta. Ne, ne šešta, penkta kortelė um, aparate, nes aš kortelės neturiu. Bet kokiu atveju atmestas pakeitimas. Tai 25 plus 25 minus tuomet reiškia atmestas pakeitimas. Jeigu lygiosios 25 už 25 prieš atmetamas pakeitimas yra, panas Tavarišas iš pat pradžių pasakė, kad jis neturi balsavimo kortelės. Pane Matija, prašom. EPP narių yra uh, jau daug EPP narių ištraukė savo balsavimo kortelės. Ar vis dar jų per daug? Me too, me too, I take two, two takes. Okay, so if you want, I can... Gerai. Jei pageidaujate, galime pakartoti balsavimą, kad visiems būtų aišku. Balsuokime dar kartą. Pradedame balsuoti dėl 12 pakeitimo. Kažkas nebalsuoja gerai. Baigiame balsuoti. 25 už, 26 prieš. Atmesta. Einame prie 91 pakeitimo. Kas už, prieš. Silaikę. Atmesta. 13 atsimtas. Gerai, pasitikrinkime dėl 91 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27 už, 26 prieš, priimta. Toliau 13 atsimtas, 14 pakeitimas, kas už, prieš. Man atrodo patvirtinta 92 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. 15 pakeitimas kas už, prieš. Dar kartą. 15 pakeitimas kas už, prieš, sveiki, primta. 16 pakeitimas kas už, prieš, sveiki. Kas už, atsiprašau, sako pirmininkė, prieš, sunku įvertinti, reikės pasitikrinti. Pradedame balsuoti dėl 16 pakeitimo. Nariai nebalsuoja. Na ką padarysi? Baigiame balsuoti. 30 už, 23 prieš priimta. Devintas kompromisas kas už, prieš, silaikė priimta. Toliau 95 pakeitimas kas už, prieš sulaikė priimta. 10 kompromisas kas už, prieš sulaikė priimta. 98 pakeitimas kas už, prieš. Reikės pasitikrinti elektroniškai, pradedame balsuoti dėl 98 pakeitimo. Vienu EPP balsu per daug turime, dabar gerai. Baigiame balsuoti, 22 už, 32 prieš, atmesta. Toliau 99 ir 100. Vienodi pakeitimai, kas už, prieš, sulaikę, Reikės pasitikrinti elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27 už, 27 prieš, reiškia atmesta. 101 pakeitimas, kas už, prieš. Reikės pasitikrinti elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti 30 už, 26 prieš, primta. Gerai, pamėginkime greičiau balsuoti. 17 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė. Gerai, reikės pasitikrinti elektroniškai. Tik tai dėl kompromisinių pakeitimų turbūt nepra, neprašysiu tikrintis elektroniškai. Pradėjome balsuoti elektroniškai dėl 17 pakeitimo. Baigėme balsuoti 31 už 25 prieš. Primta 11 kompromisas. Už prieš susilaikė primta. Toliau einame prie 104 pakeitimo, kas už prieš susilaikė primta. 105 pakeitimas kas už, prieš susilaikė primta. 12 kompromisas kas už, prieš susilaikė primta. Toliau 110, 111, 112 vienodi pakeitimai kas už, prieš. Reikės pasitikrinti, pradame balsuoti elektroniškai dėl 110, 111, 112 pakeitimų. Baigėme balsuoti. 28 už, 27 prieš, priimta 113 pakeitimas, kas už, prieš, sveikia, atmesta, 114 ir 115 pakeitimai yra tapatus, kas už, prieš, sveikia, priimta 116 pakeitimas, kas už, prieš, prieš susilaikė priimta, 117 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta, 14 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau einame prie 122 pakeitimo kas už, prieš. Reikės pasitikrinti elektroniškai. Pradame balsuoti dėl 122 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 23 už, 27 prieš, 5 susilaikė, atmesta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimta. Toliau 65 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Reikės pasitikrinti elektroniškai. Pradėjome balsuoti dėl 125 pakeitimo. Vienu EPP nariu per daug turime, dabar gerai ir baigiame balsuoti. 29 už, 27 prieš, primta. Einame prie 128 pakeitimo, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Šimtas 29 pakeitimas, balsuosime dalimis, dėl pirmos dalies, kas už, prieš, sulaikė, priimta, dėl antros dalies, kas už, prieš, kas prieš, atmesta. Gerai, pasitikrinkime, pradedame balsuoti dėl antros 129 pakeitimo dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 29 už, 27 prieš. Primta. sutrikdėte mane, ponė Morajas, iškėlęs savo ranką. 130 pakeitimas. Kas už, prieš, sulaikė atmestą. 131 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 132 pakeitimas, su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, Reikės pasitikrinti elektroniškai dėl 132 pakeitimo. Vieno EPP narių per daug turime. Atsiprašau, kažkas iš EPP narių turite išimti kortelę. Dabar gerai, baigiame balsuoti. 28 už, 27 prieš, taigi priimta. Einame Toliau 133 pakeitimas yra kalbinis, dėl jo balsuoti nereikia. Dabar 16 kompromisas, kas už prieš sulaikė primta. Toliau 136 pakeitimas, kas už prieš sulaikė atmesta. 137 pakeitimas, kas už prieš reikės pasitikrinti dėl 137 pakeitimo elektroniškai, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 29 už, 27 prieš, priimta. 17 kompromisas, kas už, prieš, sulaikė priimta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė priimta. 140 pakeitimas yra kalbinis, dėl jo nebalsuosime. 141 pakeitimas, kas už, prieš sulaikė priimta. 20 pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta. 142 pakeitimas, kas už prieš sulaikė. Man atrodo patvirtinta. 143 pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta. 145 pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta Pasitikrinsime dėl 145 pakeitimų, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 29 už 27 prieš. Primta. 146. Kas už? Prieš. Susilaikė primta. Tokia pati dauguma. Toliau vienodi pakeitimai. 147, 144, kas už, prieš, sulaikę, primta. 148, kas už, prieš, sulaikę, primta. 149, kas už, prieš, sulaikę, atmesta. 150, kas už, prieš, sulaikę, primta. 18 kompromisas dalimis iš dviejų dalių. Dėl pirmos dalies balsuojame, kas už prieš saikę primta, dėl antros dalies balsuojame, kas už prieš saikę primta. Toliau einame prie 154, 155, 156 pakeitimo, tai vienodi pakeitimai, kas už prieš saikę primta. 157 pakeitimas, kas už prieš saikę primta. 19 kompromisas, kas už prieš saikę primta priimta. Einame prie 161 pakeitimo. Atsiprašau, sako pirmininkė, 158 pakeitimas. Pirmoji dalis atkrenta, bet antroji dalis ne. Tai reikia balsuoti dėl antros dalies. Balsuojame. Kas už? Prieš. Reikės pasitikrinti elektroniškai. Man atrodo, ta pati dauguma kaip ir anksčiau, bet pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. 30 už 26 prieš priimta toliau. 161 pakeitimas kas už prieš atmesta. 162 pakeitimas su žodiniu ponios Lutvar pakeitimu Kas už? Prieš savaikė priimta. Toliau galime balsuoti dėl paketo, kaip susitarė frakcijos dėl pakeitimo 164, 165, 166, 168, 169, kas už prieš suveikia atmesta. 160. 67 atsimtas pakeitimas, einame prie 170, kas už, prieš susilaikė priimta. 20 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau einame prie vienodų pakeitimų 174 ir 175, kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau 176 ir 177 vienodi pakeitimai, kas už, prieš, sulaikė priimta. 178, kas už, prieš, sulaikė atmesta. 179 su ponios kelia žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau 118 už, prieš, susilaikė pritarta. 181 už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau. Konstatuojamosios ir nurodomosios dalis punktai. 21. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 1. Už, prieš susilaikė pritarta. 22 ir 23 yra tapatus, kas už, kas prieš, susilaikė pritart, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė pritarta. 25 už, prieš, susilaikė pritarta. 26, 27 ir 29 e, gali būti teikiami balsavimui kartu. Ne, negali. 26. Dvidešimt šeštas, dvidešimt septintas, dvidešimt devintas ir trisdešimtas. Ne trisdešimtas. Gerai, tuomet trys. Dvidešimt šeštas, dvidešimt septintas, dvidešimt devintas. Kas už? prieš, susilaikę, atmesti. Dvi, 28 už, prieš, susilaikę, pritarta. Toliau 30 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 31 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 32 už, prieš susilaikė pritarta, 20, 33 už, prieš susilaikė pritarta, 15 A kompromisas susie, susijęs su 15 kompromisu, kas už, prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas atsimtas, 35 yra kalbinis. Dabar balsuojame dėl trečio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 36 už, prieš susilaikė pritarta. 37 už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 38, 39, 40 teikiu balsavimui kartu, kas už, kas prieš susilaikė atmesti. Ir dabar 41 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pritarta. Šeštas kompromisas už, Šeštas A, atsiprašau. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ket... Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau buvo tartasi balsuoti kartu dėl 45, 47, 48, 51 ir 52 pakeitimų. Kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesti. 46 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 49 už, prieš susilaikė pritarta. 50 už, prieš susilaikė pritarta. 4 už, prieš susilaikė pritarta. 53 už, prieš susilaikė pritarta. Penktas už, prieš susilaikė pritarta. 54 už, prieš susilaikė pritarta. 55 kalbinis, dabar 56 už, prieš. Neaišku, reikia tikrinti 56. Pakeitimą balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 29 už 27 prieš pritarta. Ir dabar balsuojame kartu dėl 57, 58, 59 ir 60. Kas už, kas prieš susilaikė atmesti. O dabar balsuojame dėl viso, dėl viso pasiūlymo teksto su pakeitimais. Balsavimas prasideda. Tai galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. 41 už 11 prieš 4 susilaikė. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Okay. Yes, I know, but this is over. We have <laughs> no voting list. <laughs> it's quite. It's quite simple. Okay. <laughs> Uh, okay. Now uh, we vote on the proposal for a decision. Uh, Toliau balsuojama dėl siūlymo priimti sprendimą siekiant užtikrinti bendro finansavimo uh, dalį iš Europos pabėgėlių fondo. Pranešimo autorius ponas Torvalės, gal norite pakomentuoti jį. Ačiū pirmininkė, daug kalbėti čia nereikia. Ankstesnėme posėdėje prašiau jūsų neteikti pakeitimų, jokių pakeitimų ir jūs buvote labai drausmingi ir man tikrai buvo lengva dirbti rengiant šį pranešimą. Pakeitimų nėra, todėl balsuojame dėl pranešimo projekto. ir iš karto bus galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 54 už vienas prieš, susilaikusių nebuvo. Sveikiname pro, pona Torvalds. Dar vienas pono Torvaldso pranešimas taip pat skirtas bendro finansavimo iš išorės sienų fondų normų padidinimo. Pakeitimų nebuvo, todėl iš karto balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Kolegos balsuokite, balsavimas baigtas. 55 už, vienas prieš, susilaikusių nebuvo. Sveikiname pranešėją. Go... Linkiu visiems e, gražių kalėdų ir toliau kitas darbo tvarkės punktas. Kolegos, prašau visų elgtis drausmingai. So, uh, I will ask colleagues who want to leave the room. Prašau tų, kurie išeidinėja iš salės, e, išeiti, o mes tęsime darbą. 11 darbo tvarkės punktas toliau. Ir tai yra pakeitimų svarstymas pateiktų pranešimui dėl ES pagrindinių teisių hartijos žiniasklaidos laisvės standartų nustatymo visoje Europos Sąjungoje. Pranešė Renata Weber. Visų pirma, suteikiu žodį pranešėjai, pranešėjai, o po to bus galimybė padiskutuoti. Prašau, ponė Weber. Ačiū, pirmininkė. Aš Siūlyčiau palūkėti 30 sekundžių, kol visi išeis. Please leave the room in order to be able to continue the debate. Please. Prašau visų, kiek įmanoma, greičiau išeiti iš salės. Okay, I think we can continue, Mrs. Weber. Yes. Thank you very much, Chair. Uh, Galime tęsti, prašau, ponia Weber. Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus mano pranešimui ir po teisybei pakeitimai atitiko mano lūkesčius, uh, taip pat uh, prielaidas, kurias pasidariau po pirmojo keitimosi nuomonėmis Libė komitete. Norėčiau išsakyti bendro pobūdžio pastebėjimą. Visi patikti pakeitimai buvo naudingi ir jie tikrai praturtins pranešimą. Mane taip pat maloniai nustebino tai, kad kai kuriais klausimais pateikti pakeitimai ėjo tą pačią kryptimį kaip ir mano tekstas. Todėl manau, kad e, bus nesunku pasiekti kompromisų dėl šių visų pakeitimų. Taigi, kaip jau sakiau, Aš be abejo nesitrauksiu daugelį iš tų pakeitimų, rekomenduosiu balsuoti už juos arba įtrauksiu juos į kompromisinius pakeitimus. Ir tikiuosi, kad šešėlinių pranešėjų e, postadis įvyks sausio mėnesį šiuo metu laiku sunku, nėra taip lengva susitikti, nes netiek daug narių ateina į posėdžius. Dabar pakomentuosiu pakeitimus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad kalbant apie žiniasklaidos apsaugą nuo grėsmių, cenzūros, palaikau pas šiuo klausimu pateiktų pakeitimų turinį. Jie tikrai yra uh, labai geri, aš juos įtrauksiu į kompromisus arba balsuosime dėl jų atskirai. Mm, punktas dėl procedūrų, dėl atrankos procedūrų ir žiniasklaidos priemonių vadovų atrankos. Būtų gerai siūlyma dėl procedūrų ir mechanizmų išlaikyti kiek įmanoma labiau atvirą. Todėl aš pati bevelyčiau uh, e, išlaikyti pranešimo, pirminio pranešimo ketvirtą ketvirtą punktą formuluoti ten ir nekalbėti, ne, neįtraukti nuorodų į valstybių narių institucijas, bet visa tai bus, aišku, aptarta šešėlinių pranešėjų susitikime punktas, kur kalbama apie žiniasklaidos e, plurali, pluralumą, taip pat apie įvairių vei, galimybę įvairiems veikėjams pasinaudoti žiniasklaidą, e, paslaugų įvairovę aspekte, tas aspektas gali būti skirtingai svarstomas, skirtingai traktuojamas tekste, bet pakeitimai šiuo klausimu taip pat yra sveikintini. Tikrai bus parengtas kompromisas dėl um, visuomeninės žiniasklaidos, taip pat privačios žiniasklaidos ir joms numatomų prievolių ES. Penktas punktas, kur kalbama apie cenzūrą, e, piliečių informavimą. Egzistuoja bendras sutarimas šiuo klausimu ir aš tikiuosi, kad visi pakeitimai pateikti bus priimti. Žiniasklaidos nusavybės, koncentracija, skaidrumą, pakeitimai šiuo klausimu eina tą pačią vieną kryptimį, todėl nebejoju, kad bus Tikrai nesunku jų pagrindų parengti kompromisinį pakeitimą žur, žurnalistų nepriklausomybę, savarankiškumas nuo spaudimo, galimybę atlikti žurnalistinius tyrimus. Manau, kad šis aspektas nusipelno, šis klausimas nusipelno mm, mūsų dėmesio ir apie tai bus kalbama kompromisinėme pakeitime ir tai bus atspindėta. Tai, tas klausimas atsispindės galutinėme tekste žiniasklaidos situacijos įvertinimas kasmet. Yra keletas pakeitimų, kuriais, dėl kurių, kuriems aš nepritariu. Bet taip pat turiu pasakyti, kad daugelis kolegų palaikė šį pasiūlymą ir šią pastraip, šios pastraipos nesuvaržė. Dėl to, pavyzdžiui, kas konkrečiai turėtų užsimti stebėseną. Na padėties stebėseną, aš nemanau, kad kalbant apie pagrindinių teisų agentūros mandatą, jos, tas, jai sutiktas mandatas yra labai ribotas ir tikrai nesuprantu, kaip įmanoma iš mokesčių mokėtojų įkur, pinigų įkurti pagrindinių teisų agentūrą ir nesuteikti jai mandato stebėti pagrindinių teisų padėties, o tą mandatą suteikti tarybai. Na, aš nežinau, kaip, kaip tas klausimas pręsis toliau. Manau, kad dar daugiau svarstysime Europos reguliuotojų grupės klausimą ir galių suderinimą. Manau, kad šiuo, klau... Matau, kad šiuo klausimu yra išsakyta nuomonių, kurios ne visos eina tą pačią kryptimį. Yra pakeitimų, kurie visiškai, yra visiškai tapatus, pavyzdžiui, dėl skaidrumo, žiniasklaidos nusavybės, visuomeninių lėšų. Manau, kad dėl šių klausimų sutarimo pasiekti nebus sunku. Yra, pakeit, yra ir pakeitimų, kurie eina priešingą kryptimį. Pavyzdžiui, pakeitimai dėl to, kokiu mastu turėtume bandyti reglamentuoti žiniasklaidos laisvę, bet aišku, jie ir toliau bus atviri svarstymams susitikimuose, šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Buvo patikta visa eilė pakeitimų klausimais, kurie nėra aptarti pranešimo projekto originale. Aš juos detaliau panagrinėsiu, aptarsiu. Uh, Amsterdamo protokolas dėl viešosios žiniasklaidos vaidmens, konkurencijos klausimai, naujos žiniasklaidos finansavimas, daugybė kitų klausimų. Tokie būtų mano pirminiai pastebėjimai, o dabar esu pasirengus išklausyti kolegų. Ačiū. Mrs... Ačiū, Renata. Pone Fajon, mano sąraše. Prašom, žodis Jums. Ačiū. Ačiū, Renatai, už dokumento pristatymą. Pirmiausiai norėčiau kalbėti už Kingą, nes ji yra mūsų šilne pranešėja, bet e, pavėlavo į skrydį ir negali dalyvauti posėdėje. Taigi aš kalbu jos ir socialistų vardu. Mūsų pakeitimai, dažniausiai dauguma jų susiję su tais klausimais, kurie mums yra labai svarbus ir manau, kad jie eina tą pačią kryptimį, ką ir jūs pristatėte mūsų komitete. Mes raginame Europą labiau įsipareigoti, saugant žiniasklaidos ir e, žodžio laisvę. Nereikia per daug reglamentuoti žiniasklaidą, reikia. E, reglamentavimą pritaikyti kiekvienos konkrečios žiniasklaidos rūšies poreikiams ir reikia numatyti tam tikrus standartus e, priežiūros institucijas, kad galėtum iškirsti kelią ekonominiam ir politiniam spaudimui. Šešėlinė pranešėja siūlo priimti audiovizualinių e, priemonių direktyvą, kad e, priežiūros institucijos būtų, o, veiktų skaidriai, efektyviai ir visiškai nepriklausomai. Mes e, taip pat kalbame apie teisinio pagrindo įvedimą tam, kad e, būtų užkritas kelias dominuojančiom pozicijom. Taip pat mes E, kalbame apie domenų bazę, žiniasklaidos priemonių, savininkų domenų bazę. Mes pateikėme pakeitimus, kurie susiję ir su nepriklausomais e, savireglamentuojančiais institucijom, e, taip pat e, siūlome skatinti e, tyriamąją žurnalistiką ir ją galbūt netgi finansuoti iš ES e, lėšų. Taip pat kalbame apie žurnalistų darbo sąlygas ir raginame valstybės narės užtikrinti, kad žurnalistų darbo sąlygos atitiktų aukščiausius ES teisy... standartus valstybinės įmonės bando daryti įtaką per savo reklamavimo politiką žiniasklaidom priemonėm, todėl mes raginame e, skatinti skaidrumą ir nepriklausomumą valstybėse narėse. Taip pat raginame e, tikrinti, ar valstybės narės skaidriai naudoja lėšas susijusios su žiniasklaidos laisvė. Mūsų frakcija taip pat mano, kad reikia užtikrinti viešosios žiniasklaidos nepriklausomumą ir skaidrų jos finansavimą. Taigi, čia yra tai, ką norėjau pasakyti Kingos vardu. Aš pati pateikiau maždaug dešimt pakeitimų. Jie skirti sustiprinti nepriklausomą žiniasklaidos vaidmenį, užkirsti kelią politiniam įtakai ar politiniam šantažui, taip pat ir, ir mm, alternatyvių valstybinių televizijų kūrimą politiniais tikslais, kaip atsitiko mano šalyje Slovenijoje. Taip pat e, kalbama apie apie nuobaudas tiem, kurie puola žurnalistus. Dažnai mes turime numatę procedūras, bet jos nėra įgyvendinamos. Taigi reikia griežtai um, teisti tuos, kurie yra kalti dėl um, žurnalistų puldinėjimo vienokio ar kitokio. Taigi tikiuosi, kad jūs e, pritarsite mūsų pakeitimams, nes jie iš tikrųjų yra skirti žiniasklaidos nepriklausomumui, e, skaidrumui ir pluralizmui Europoje užtikrinti. Ačiū, ponas Romanesku. Ačiū. Mes kalbame daugiausiai apie žiniasklaidos nuosavybės skaidrumą. Uh, Ir laukiu šešėlinių pranešėjų susitikimo, bet žvelgdamas šitą rezoliuciją, manau, kad mes e, Europoje turime praktiškai tobulą žiniasklaidą. Ačiū, ponas Tavariš. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Renatai Weber už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Šitas pranešimas yra be galo svarbus. Pirmiausiai, Manau, kad šitame pranešime reikia atspindėti tas mintis, kurias girdžiu iš piliečių, kad dabar žiniasklaidos laisviai grėsia pavojų šitoje situacijoje, ekonominėje situacijoje, kuri daugumoje šalių stipriai blogėja ir ES tikrai turėtų imtis veiksmų žiniasklaida nebėra e, vietinė, lokali, e, žiniasklaida yra, dirba ir, ir, ir internetu, ir žinios kleidžiamos labai plačiai, valsty, e, ne tik valstybės narės lygmenyje, todėl turi ir ES imtis šio darbo. Taigi ES taip pat ir saugo pluralizmą ir čia galima kalbėti ir apie mažumas, apie 12 straipsnį. Ir iš tikrųjų demokratija yra priklausoma nuo laisvos žiniasklaidos. Ir taip jau yra nuo 18-19 amžiaus. Taigi, čia ta teoretinė dalis, teorinė dalis, o praktinė dalis yra ta, kad padėtis labai greitai vystosi, techniniai pokyčiai turi didelės įtakos didžiosios dalies žiniasklaidos darbo pobūčiams. Ir reikėtų per pereimo laikotarpį padėti kai kuriuom žiniasklaidos sritims, galbūt negelbėti ne, ne to, kas turėtų nunykti, bet pat padėti toms, kurios pereina. Ir tai bandome išreikšti pakeitimais. Tikiuosi, kad uh, Džiaugiuosi, kad Renata pasakė, kad pakeitimai eina teisinga linkme. Taip pat e, žurnalistų darbo sąlygos, blogos darbo sąlygos yra labai svarbus klausimas, nes žurnalistai dažnai būna nepakankamai e, nepriklausomi vykdydami savo svarbų darbą. Taip pat norėčiau paminėti, kad specialiame, komitete, specialiame komitete dėl e, organizuoto nusikalstamumo mes kalbame ir apie e, nusikaltimus susijusius su žurnalizmu. Jeigu ne, nekalbėsime apie nepriklausomą žurnalistiką, tai tiesiog sušluosime šiukšlės po, po kilimu ir tikėsime, kad viskas yra gerai, nors taip nėra. E, Taigi, bra, prastos žurnalistų darbo sąlygos. Mes prašėme komisijos e, atlikti tyrimus dėl e, pokyčių šioje srityje ir tada pasiūlyti priemonės, nes e, tyrimai šioje srityje visą laiką bus pakankamai kontroversiški, kirpėmėsi komisiją, o Renata kitus pakeitimus irgi labai tiksliai e, pakalbėjo, taigi aš neišsiplėsiu, tiesiog laukiu e, būsimo šešėlinių pranešėjo susirinkimo. Ačiū, ponas Dajong. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes man atrodo, kad visi čia kalbame tą pačią linkmę. Trys prioritetai mano galva čia yra. Pirmiausiai e, nusavybės santykiai, koncentracija. Antra, e, viešosios žiniasklaidos vaidmens svarbos pripažinimas. Ir trečia, e, tyriamosios žurnalistikos skatinimas Europoje. E, specialiame komitete dėl, dėl korupcijos ir organizuotų nusikalstamumo. Šiame komitete mes irgi kalbėjome apie tai, kad e, tyrimo žurnalistika yra ypatingai svarbi. Ir paskutinis svarbus dalykas yra tas, kad, kad po rugsėjo 11-osios neturėtume būti, e, neturėtume bijoti atsiskleisti savo piliečiams, kaip išrinkti nariai e, Manau, kad yra be galo svarbu pabrėžti skaidrumą, atvirumą. Taigi čia pagrindiniai prioritetai, bet iš ponios Weber nieko negirdėjau. Negirdėjau nieko, kas visiškai nepri, eitų prieš mano nuomonę. Todėl labai džiaugiuosi ir laukiu šelnių pranešėjų susitikimo. Ačiū. Vėl perduodu žodį Renatai. Ačiū. Dėkoju visiems kolegoms už pasisakymus Dabar man kilo toksai e, filosofinis klausimas. Ar mes visi sutarėme todėl, kad mes taip lengvai susitarėme, ar mes tiesiog e, ne, nepriėmėme apie tų pačių karščiausių e, temų, o gal mes po tiek metų kalbėję ir diskutavę apie žiniasklaidos laisvę, dabar tiesiog supratome, kad e, kaip ES piliečių atstovai turime šio klausimu susivienyti ir eiti tą pačią linkmę. Esu įsitikinusi, kad jau dabar tikrai pats laikas paruošti aiškesnį, griežtesnį ir tokį daug tikslesnį dokumentą, mm, kuris padėtų spręsti žiniasklaidos ir žurnalistų problemas. Esu tikra, kad e, mes iš tikrųjų gan nesunkiai pasieksime susitarimo ir iš praneš... pakeitimų ir klausydama kolegų šiandien supratau, kad yra stiprus reikalavimas ar noras kad, e, stiprinti tyriamąją žurnalistiką. Ir net ES lėšų galima būtų skirti e, tyriamai žurnalistikai skatinti. Jeigu visi sutarsime, aš irgi džiaugčiausi, jeigu tokia nuostata atsispindėtų pranešime. E, Taigi daugiau neturiu ką pridurti, tiesiog sveikinu visus su šventėmis, linksmų kalėdų ir susitiksime kitais metais. Ačiū. Ačiū ponė Weber, sako pirmininkė. Ačiū pasakyti, kad komitete bus balsuojama 21 arba 22 dieną sausio. Aš irgi linkiu linksmių kalėdų kas dalyvaus rytoj posėdėje, mes toliau kalbėsime, rytoj vyks posėdis. Devintą dieną kalbėsime apie išvadas dėl e, Kipro pirmininkavimo rezultatų. Tada ponė Reding trečią valandą atvyks ir į mūsų posėdį džiaugsiuosi, jeigu kas nors dalyvaus. Ačiū ir šiandien posėdį baigiame.